pagal kurią numatytas pranešimas, kurį turi padaryti ponas Iturgais. Atsiprašau, sako pirmininkaujantį, turiu sustvarkyti savo dokumentus. Čia kalba eina apie peticiją dėl 2009 metų me, e, peticijų komiteto e, metinio pranešimo. Taigi, ponas Iturgais, žodis jums. Ačiū pirmininkė. Kaip jūs ką tik tai pasakėte, čia mes savo peticiją kalbama apie metinį pranešimą dėl peticijų komitetų svarstymų 2009 metais. Aš čia pabandžiau sukurti e, pranešimą, e, panašiai kaip buvo padaryta prieš keletą E, metų ir norėčiau padėkoti sekretariatui, ypač Alinai, kuri padėjo e, man tai padaryti. Mm, Alinos dėka šitas pranešimas tapo realybė, jisai buvo išverstas ir jau yra išdalintas komiteto nariams. Taip pat norėčiau padėkoti Alenai Martin už jos e, pagalbą rengiant pranešimą. Taigi pagrindiniai dalykai, apie kuriuos kalbama pranešime Čia tikriausiai reikėtų pabrėžti tai, jog 2009 buvo neeiliniai e, metai parlamento darbe. Vyko rinkimai, taip pat buvo, tai įsigaliojo ir Lisabono sutartis. Todėl 2009 metų pranešime mes pabandėme nušviesti tą veiklą, kuri buvo vykdoma e, peticijų komitete 2009 metais ir pateikti konkretų ar apibendrinimą e, to, kas yra šitas peticijų pateikimų procesas ir kokie yra jo rezultatai. Taigi pranešime jūs rasite statistinės informacijos apie tai, kiek peticijų mes gavome, kiek jų buvo nagrinėta, kiek jų buvo išnagrinėta. Taip pat e, statistinė informacija apie šalis, kurios, iš kurių gavome peticiją, peticijas. Taip pat rasite skaičius apie mm, tai, kokios peticijos buvo persistos komisijai, dėl kurių buvo gauti atsakymai. Taip pat mm, kokios peticijos buvo nagrinėjimas kartu su kitomis institucijomis, įskaitant regioninės valdžios institucijas, bei kiti mm, dalykai susiję su peticijų komiteto veikla. Lyginant su 2008 metais, 2009 mes turėjome šiek tiek daugiau peticijų. E, šiais 2009 e, metais mes gavome 1924 peticijas. Daugiau, vis daugiau peticijų yra pateikiama elektroniniu būdu, tai yra labai svarbi informacija nes apie 65 procentus peticijų, e, patikimų peticijų yra patikiamos būtent e, elektroniniu būdu. Taip pat yra stebimas ir peticijos patikėjų skaičiaus padidėjimas. E, tų, kurie kreipiasi į parlamentą, dėl klausimų, kurie nėra ES kompetencijoje, pavyzdžiui, dėl pensijų skaičiavimų, dėl e, įkalinimo ar nu, e, e, teismo nuosprendžių įkalinti. Ir keliami klausimai dėl administracinių dalykų ir taip toliau ir panašiai. Tad 2009 metais mes matėme, kad padidėjo noras piliečių informuoti Europos parlamentą, taip pat kitas Europos institucijos apie tai, kas vyksta nacionalinėse valstybėse. Ir panašu, kad nacionalinių. Nacionalinių teismų procedūros jos patenka e, Europos į ES kompetencijos e, e, sritį, bet ES negali arba parlamentas negali priimti jokių sprendimų dėl tų nuosprendžių, kurie buvo e, priimti nacionalinėse teisėsmuose. Europa, Europos komisija, Europos institucijos gali E, tik tai vykdyti priežiūrą, kaip yra įgyvendinami ES teisės aktai, ypač susiję su aplinkosauga ir kitais dalykais. Bet e, ir būtent šiame kontekste e, pateikti klausimai ir yra tie, kuriuos peticijų komitetas gali nagrinėti. Mes taip pat norėtumėm pasakyti jog kreipiame ypatingą dėmesį į įsigaliojusią Lisabonos sutartį. Ir akivaizdu, kad Lisabonos sutartis turės įtakos mūsų komiteto darbui. Ypač, kai kalbama apie piliečių teisę teikti peticijas ar kelti klausimus dėl tam tikrų administracinių procedūrų, teikiant pasiūlymus dėl ES teisės aktų pakeitimo. Ir taip pat reikėtų pažymėti, kad yra sutarta dėl žaliosios knygos, kurio kartu su komisija buvo išleista 2009 metų pabaigoje. Ten yra kalbama apie daugelį dalykų, kurie yra reglamentojami jau dabartinėje Lisabonos, įsigaliojusioje Lisabonos sutartyje. Lietuvos kontekste yra pabrėžiamas fundamentalių ar pagrindinių teisių e, gerbimas. Ir taip pat šiame pranešime mes paminėjome e, įvairias e, parlamento bei komisijos tarnybas bei jų indėlį E, vertinant pačius įvairiausius šaltinius ar, ar, ar resursus, e, kuriais remiantis galima garantuoti e, ES piliečių teisų gerbimą. Be visą kitą norėčiau Jūs informuoti, jog šiame pranešime dėja apgailėstaujama dėl to, jog įvairūs komitetai nesugebėjo atlikti tų reikiamų vertinimų dėl e, įvairių procedūrų e, vykdymo. Taip pat pranešime, metinėme pranešime yra pabrėžiamas e, tikėjimas, jog teikdami peticijas, e, piliečiai tikisi skaidrumo iš komisijos pusės, iš mūsų pusės ir mes dar sėki kreipiamės į komisiją e, atkreipti tai dėmesį į tą faktą, jog šitos peticijos turi būti išnagrinėtos ir jas turi būti žiūrima su derama pagarba. Tam, kad jos būtų tinkamai išnagrinėtos, reikalingas įvairių politinių frakcijų bendradarbiavimas. E, teikiant, tam reikia, na, teikiant dokumentus, teikiant informaciją ir apskritai didinant e, peticijų procedūros skaidrumą. Mes pranešėme taip pat, e, pabrėžėme tai, jog apskritai visame peticijų procese reikia siekti didesnio skaidrumo tiek per tiek per vidinės taisyklės įgyvendinant peticijų nagrinėjimo procesą. Pavyzdžiui, čia galima paminėti e, taisyklės, kurios, pagal kurias numatyta prieiga prie archyvo ar prie kitų informacijos šaltinių. Ir taip pat per interaktyvų e, peticijų pateikimo procesą. Dar labiau, plačiau informuojant visuomenę apie jų teisę teikti peticijas. Tam, kad komitetas nebūtų užverstas peticijomis, na, arba prašymais, kurie nėra iš tiesų peticijos, mums reikėtų pakeisti registravimo, jų registravimo procedūrą. Ir norėtumėm priminti, jog komiteto nariai nekarta yra išreiškę susirūpinimą dėl nepeticijų, teigydami, kad tokių klausimų nagrinėjimas yra laiko švaistimas. Mes turime aiškiai pasakyti arba aiškiai atskirti tas peticijas nuo nepeticijų. Ir todėl peticijų komitetas yra linkęs geriau išaiškinti visuomeniai, ką tai reiškia, kas, kas yra ta peticija, ką reiškia pateikti pati, peticiją. Ir Mes tą pačią progą taip pat norėtumėm ir apskritai patobulinti peticijų nagrinėjimo e, procedūrų. Tuo pat metu norime ir raginame e, geriau informuoti ES visuomenę bei piliečius apie e, peticijų komiteto vaidmenį ir taip pat geriau išaiškinti komisijos vaidmenį komi peticijų komiteto darbe, išryškinant tam tikrus specifinius ES teisės aktų aspektus susijusius su peticijų teikimu ir jų nagrinėjimu. Pone pirmininkė, tai toks yra mūsų pateiktos, pateikto pranešimo apibendrinimas. E, pranešimas yra pateiktas e, sekretoriatui ir galbūt sekretoriatas galėtų mus informuoti apie pakeitimus, jų pateikimo e, terminus ir kada viskas turi būti užbaigta, kad galėtumėm jį, už jį balsuoti komitete, o tada pateikti balsavimui plenarinėje sesijoje. Be, parods mes čia kalbame apie Liepos mėnesio plenarinę sesiją. Ačiū. Labai dėkuoju. Aš manau, kad dabar jau reikėtų pakviesti, suteikti žodį komisijos atstovui ponui Kešmenui. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Taip pat dėkoju už šią išsame ataskaitą ir pranešimą. Mes čia esame tiesiog geranoriški stebėtojai ir norim Jums padėti. Norėčiau sugrįžti prie dviejų Jūsų paminėtų aspektų. Pirmiausia, ne peticijos ir valstybių narių administracijos dalyvavimas jūsų komiteto veikloje. Mes sveikiname valstybių narių dalyvavimą jūsų komiteto veikloje, tai ypač reikalinga tokiuose srityse kaip socialinė apsauga, aplinkos apsauga, Mūsų darbas yragi e, parengti tinkamas geras direktyvas, o dėl tų vadinamųjų nepeticijų manome, kad būtų galima labai daug ką padaryti, jeigu e, elektroniškai galėtumėm geriau e, peržiūrėti E, teikiamas, teikiamus dokumentus ir tokiu būdu galėtumėm sustruktūrinti geriau e, veiksmus susijusius su peticijų nagrinėjimu. Mes darome viską, kas reikalinga ir manome, kad esame pakankamai veiksmingi. Labai gaila, kad parlamento administracija tam turbūt nepakankamai lėšų skiria. Aš nemanau, kad čia vakar dalyvavusiai peticijų teikėjai būtų atsisakę savo reikalavimų, jeigu nustatytos procedūros būtų buvęs dar griežtesnės. Pone pirmininkė, noriu uh, padėkoti už tai, kad suteikėt man žodį dabar. Dėkuoju, ponė Kašmanai. Toliau, ponė Auken. Ja, mange tak. Labai ačiū. Gerbiamas pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti uh, ponui Iturgais už šį pranešimą, kuris yra puikus. Ir iškart pereisiu prie klausimo. Norėčiau paminėti du klausimus, kurie yra labai rimti. Pirmiausia, K punktas. Čia reikia stengtis išvengti kalbėjimo apie klausimus, kuriuos turi spręsti teisingumo institucijos. Aš kalbu danų kalba dabar, aš esu tikra, kad jūs klausot ispaniškai. Aš kalbu apie K. Apie ką? Vėl pereisiu į danų kalbą, jeigu leisit. K punktas. Sakoma, kad nereikėtų nagrinėti klausimų, kuriuos e, yra kompetitingi nagrinėti nacionaliniai teismai. Visiškai su tuo sutinku. Mes esam labiau kaip ombudsmenas. Mes negalim spręsti visko, kas, e, yra, kas vyksta Europos Sąjungoje ombudsmeno įgaliojimai yra labai riboti, tiesą sakant. O kalbant apie tai, ką mes nagrinėjame, tai turim nepamiršti, kad tai yra iš esmės civilinio pobūdžio atvejai. Turėdami tokius resursus, kokius turime dabar, mes net negalime finansiškai nagrinėti teismo kompetencijai priklausančių klausimų. Antras klausimas yra susijęs su Ispanijos teismais tie teismai yra perkrauti darbu. Todėl mes negalime išnagrinėti absoliučiai visko. Dar vienas aspektas, kuris yra labai svarbus. Aš nesuprantu, kodėl mes nepateikėme sąrašo konkrečių mums atsiųstų peticijų kad e, mes galėtume parodyti, ką mes esame padarę komitete mūsų piliečiams, kad e, aiškiai atspindėtume, koks mūsų darbas ir kokios mūsų kompetencijos. Manau, kad šis pranešimas yra labai abstraktus. Todėl aš dabar čia nieko necituosiu, bet jeigu norit, manau, kad mes rastume galimybių konkrečias bylas panagrinėti. Jeigu jūs pritartumėt, mes turėtumėm parengti tokį sąrašą, kuri, pagal kurį piliečiai matytų, ką mes darome. Mes turime dirbti tiesiogiai su piliečiais. Ir jeigu tik įvardinam principus, tai piliečiai nelabai juos ir supranta. Tiek aš noriu pasakyti ačiū. Labai ačiū. Aš taip pat norėčiau pripažinti, kad šis pranešimas yra puikus čia labai sudėtingas laikotarpis aptartas, perėjimas nuo vienos parlamento kadencijos prie kitos. Kiek suprantu, pasikeitė labai ženkliai ir komiteto narių sudėtis. Tačiau darbas peticijų komitete vis tik vyko labai sklandžiai. Tuo pat metu buvo suformuota nauja komisija, ogi komisijos vaidmo mūsų darbe yra nepaprastai svarbus. Todėl aš dėkoju šį pranešimą ir už tai, kad taip sklandžiai organizavote darbą tuo metu. Norėčiau dar kartą pabrėžti kai kuriuos jūsų įvardėjimus aspektus. Vienas iš jų yra prašymas, kad ES institucijos dirbtų dar skaidriau ir labiau galvodamos apie piliečius. Tai yra viena svarbiausių problemų. Tas galvojimas apie piliečius yra neretai pamirštamas. Kitas prašymas yra skirtas naujiesiams komisijos nariams, kad jie dirbtų kiek tik gali su mumis glaudžiau. Norėčiau priminti ir keletą kitų elementų. Tai yra dėrybų pradžia dėl naujo tarp institucinio sustarimo. Ji būtina, nes tokiu būdu galėtume labiau akcentuoti piliečių teisės, apie jas pranešime kalbama. Pagrindinė teisų hartija, Lisabono sutartis bendrai turi būti paminėtos. Taip pat labai svarbu peržiūrėti tam tikrą vadovą gariams, e, parlamento nariams dėl to, kaip peticijų komitetas dirba, kaip procedūros funkcionuoja. Man labai įdomu matyti buvo, kad kai kuriuose valstybėse narise peticijų pateikiama daugiau, pavyzdžiui, Vokietija, Ispanija, Italija, Rumunija. Manau, kad tai yra geras pozityvus ženklas, bet gali būti ir negatyvus. Aš turiu klausimą, nežinau, kiek mes su tuo esam susipažinę, bet kodėlgi mes negaunam daugiau peticijų iš kitų šalių? Galbūt e, problemų yra mažiau, bet galbūt iš tiesų žmonės mažiau žino apie piliečių teisės, apie savo teisės. Manau, kad galėtume skirti daugiau dėmesio toms šalims, iš kurių peticijų atsiuntėma mažiau. Manau, kad galėtume išnagrinėti padėtį tose šalise, kodėl taip atsitinka. Visiškai sutinku su jūsų pareiškimu, kad komisijos atsakymų pagreitinimas būtų labai svarbus. Neretai tas procesas yra labai lėtas ir piliečiai tuo yra nepatenkinti. Ta pati galėtume pasakyti apie pažeidimų nagrinėjimo procedūras, kurios yra labai ilgos, todėl e, komisijos atsakas tiesiog praranda aktualumą piliečiams. Kažką reikėtų dėl to čia padaryti. E, taip pat reikėtų sukurti sistemą, kuri leistų geriau informuoti piliečius apie skundimosi sistemą. E, reikėtų sukurti interneto svetainę skirtą ES teisėms, kuri būtų labai nesudėtinga naudoti, piliečiai galėtų ją lengvai suprasti ir tokiu būdu mes e, padėtumėm pačiam peticijų teikimo procesui ir gautumėm daugiau gerų peticijų. Labai ačiū. Pone Volis. Uh, uh, ačiū pirmininkė. Taip pat dėkoju pranešėjai, ponui Haes, už jo labai išsamų pranešimą. Norėčiau atkreipti dėmesį į du dalykus, jau daug kas buvo pasakyta, kad reikia būti kaip galima draugiškesniems piliečiams savo darbe. Ir jau eilę metų bandome paskatinti šitą idėją, būtent, kad reikėtų laikytis nuseklesnės sistemos, e, padedant piliečiams kreiptis į, į komisiją, ombudsmeną rimus. Būdama vicepirmininkė, susiduriu su taip vadinamaisiais e, piliečių korespondencijos skyriaus reorganizaciniais darbais. Ir aš norėčiau dar sėki pabrėžti, kad reikėtų suderinti tos skyriaus ir mūsų komiteto darbą, kad piliečiai galėtų kaip galima lengviau teikti savo peticijas ir skundus. Klaus, klausydamasi jūsų pranešimų, aš pagalvojau, kad reikėtų daugiau pagalvoti apie tai, koks mūsų, mūsų darbas po Lisabonos. O dabar dėl susitarimo tarp institucijų. Aišku, dabar vyksta diskusija tarp mūsų ir komisijos taryba nedalyvauja šiuose diskusijose. O mes šiame komitete žinome, kad mums, kaip pašnekovų, reikia ir valstybių narių, jeigu norime išspręsti daugelį iš tų problemų. Tačiau man taip pat atrodo, kad galima iš kitos pusės pabandyti spręsti šį klausimą, būtent, būtent bandant užmėgsti glaudesnius ryšius parlamentinėme lygmenyje, ypač dėl to, kad ir Lisabono sutartie tai numatyta. Nacionaliniuose parlamentuose ir regioniniuose parlamentuose taip pat yra peticijų komitetai, su kuriais, man atrodo, mes turėtume glaudžiau bendradarbiauti, kadangi manau, kad tokiu būdu lengviau galėtume išspręsti ne peticijų klausimą, būtent jeigu peticija skir, teikiama netame ligmenyje. Man atrodo, reikėtų paminėti, kad šit, šitokių darbų mes labiau užsiimsime ateityje. Uh, Man atrodo, kad priemus Lisabonos sutartį egzistuoja dar didesnė struktūra ir pagrindas tokiam darbui. Man atrodo, jis būtų tikrai naudingas ir galbūt tokiu būdu e, galėtume išsiaiškinti, iš kurių šalių ir kodėl negauname daugiau peticijų. Galbūt jų nacionalinių parlamentų komitetai dirba aktyviai, nežinau, bet man atrodo, reikėtų tą galimybę e, atidžiau panagrinėti. Ačiū. Mm. Mums reikės atsakyti į tą klausimą, kodėl iš Luksemburgo susilaukėme tiek mažai peticijų, ar todėl, kad jie neturi problemų, ar dėl to, kad jiem trūksta informacijų, reikės apie tai pagalvoti. O dabar ponas Meiris. Ačiū pirmininkė. Aš taip pat norėčiau padėkoti ponui Rugaicic už labai išsamų ir detalų pranešimą. Taip pat norėčiau pabrėžti kai kuriuos aspektus, kurie buvo paminėti, būtent kritiškesnius aspektus dėl atsakymo pateikimo laikotarpio. Tai taip pat užvilkina peticijų išnagrinėjimą. Norėčiau šį aspektą susijęti su labai konkrečiu klausimu. Europos Sąjunga turi tiesiog nekompetenciją ginant Europos ekosistemas ir aplinką ir jos interesus. Visi žinome, kaip tai veikia praktikoje. Praktiškai, nors ir Europos Sąjunga turi kompetencijų mm, susijusių su mm, gamta, aplinka, vandeniu ir taip toliau. Per pastarosius penkerius metus atrodo, kad pažeidimų nagrinėjimo procedūros yra labai vilkinamos. Kai valstybėse narėse vykdomi viešieji ir valstybiniai ar privatus darbai, teikiama peticija ir ji galiausiai atsiduria čia Europos Sąjungoje, tada priimamas sprendimas, tačiau visa tai turi vykti pagal tam tikrą tvarkaraštį. Taigi komisijos sprendimas informuojantis, kad valstybė narė turi laikytis tam tikrų nuostatų, būtent laiškas išsiunčiamas. Ir kol jis atvyksta, jau atlikti tie darbai ir žalos nebegalima atitaisyti. Taigi, ponia Itukas, manau, kad reikėtų sustiprinti šį aspektą. Šiame pranešime turėtume pasakyti, kad reikia sutrumpinti tą laikotarpį. Kalbant apie viešuosius ar privačius darbus, kurie gali padaryti neatitaisomą žalą gamtai ir aplinkai. Mes turime šią kompetenciją, tačiau jeigu viskas vilkinama ir vėluoja, nebegalima jau e, įgyvendinti priimtų sprendimų. O juk direktyvas reikia taikyti. Per praėjusius penkerius metus tikrai sukaupėme nemažai patirties, kai vėluoja pavėluotai gauti tie laiškai, tada prieimamas pavėluotai sprendimas ir ta žala jau padaryta ir nebegalima jos atitaisyti. Taigi, ponė Etukas, aš, aš norėčiau įtraukti šį aspektą į pranešimą kad mums reikia stipresnių procedūrų ir daugiau koordinavimo, kad būtų pagreitintas procesas. Ir norėčiau dar sveiki padėkoti ponui Dugais. Manau, kad pranešimas yra labai geras. Jame apibendrinta viskas, kas buvo padaryta, taip pat ką galima būtų tobulinti, taip pat minimas elektroninis portalas, jo mums taip pat reikia, kadangi vis daugiau piliečių naudojasi internetu. O šis elektroninis portalas galėtų dar pagerinti mūsų darbą ir, ir, ir paskatinti piliečius dar labiau dalyvauti. Ačiū. Dabar ponas Mini, ponė Minior. Ačiū pirmininkė. Tarsikė norėčiau padėkoti ponui Edugais. Ir kaip ir ponas Myers, aš norėčiau kai ką pridurti norėčiau paminėti tai, kad mums reikia išsameu panagrinėti, kodėl nebuvo primtos tam tikros peticijos. Arba kodėl kai kurios buvo išnagrinėtos, bet jokių pasiekmių tai neturėjo. Taip pat kaip dėl to šalių sąrašo ir peticijų skaičios iš jų gautų. 46 procentai peticijų nebuvo priimtos, taigi jos nebuvo laikomomis, laikomos tikromis peticijomis. Mums reikia aiškiai peržvelgti Europoje teikiamas peticijas. Reikia nuspręsti, kurių negalima laikyti peticijomis, taip pat reikia panagrinėti tų peticijų temas, klausimus, skaičius ir šalis. Taip pat reikia panagrinėti priežastis, kodėl nebuvo tam tikros peticijos priimtos, kokios šalis susijusios su ta peticija, kokie buvo joje keliami klausimai ir taip pat skaičių tokių peticijų. Taip pat skaičių peticijų, kur, dėl kurių komisija nesėmė tolesnių veiksmų ir kur, kur, kurias išnagrinėjus nebuvo jokių pasiekmių. Vokietija, iš kurių gau, iš kur, yra šalis, iš kurios gauta daugiausia peticijų. Tačiau tai nebūtinai reiškia, kad visos tos, dėl visų tų peticijų buvo imtasi veiksmų. Taigi mums reikia panagrinėti peticijas, kurios buvo pateiktos, bet dėl jų nebuvo imtasi veiksmų. Ir tai taip pat reikia aiškiai paminėti pranešime. Be abejo, bus atliktas tyrimas kurio duomenimis galėsime vėliau ir mes pasinaudoti. Nežinau, ar peticijų komitete mums reikia leistis į tokias smulkmenas, bet jas reikia aptarti. Ačiū, norėčiau padėkoti pranešėjui už labai puikų pranešimą. Jis yra be galo svarbus. Labai svarbu atlikti mūsų dar, savo darbo įvertinimą. Ir taip pat būtų naudinga, jeigu galėtume pateikti konkrečių sėkmės pavyzdžių. Tai piliečius paragintų aktyviau dalyvauti šiame procese, jie suprastų, kaip dirba mūsų komitetas. Taigi galbūt galima būtų įterpti kelis gerus mūsų darbo pavyzdžius. Norėčiau taip pat pridurti prie to, ką pasakė ponas Maersas, būtent e, apie e, pranešime išsakomą kritiką, kritinės pastabas. Tiesiog norė, norėčiau pasakyti, kad džiaugiuosi, jog tame pranešime minimi ir problematiški klausimai, sakykime, netinkamų peticijų e, skaičius Jeigu mums bus lengviau nuspręsti, kurios peticijos yra netinkamos ir jas iš karto atidėsime į šoną, turėsime daugiau laiko nagrinėti tikras tinkamas peticijas. Taip pat piliečiams būtų be galo naudinga, jeigu jie galėtų elektroniniu būdu teikti peticijas. Tačiau manau, kad svarbiausia dabar aiškiai nuspręsti, kaip, kuo skiriasi tikrosios peticijos nuo neprimtinų peticijų. Jeigu bus galima elektroniniu būdu teikti peticijas, tai tų netinkamų peticijų susilauksime dar daugiau. Taigi, man atrodo, reikėtų pagalvoti, kaip galima būtų e, pagreitinti mūsų darbą. Kaip greičiau gauti atsakymus, kaip elgtis su skubiomis peticijomis. Kartais man susidaro įspūdis, kad uh, susikaupia įvairiausių klausimų, kurie apsunkina mūsų darbą ir mes dėl jų negalime e, nagrinėti skubiųjų peticijų. Ir taip pat turėtume čia sukonkretinti valstybių narių vaidmenį. Komisijos taip pat vaidmenį labai svarbu konkrečiai apibriežti. Taigi, Dar sėki norėčiau paminėti, kad reikia įterpti gerųjų pavyzdžių, taip pat išspręsti netinkamų peticijų klausimą, kad procesas taptų greitesnis, o taip pat paminėti ir valstybių narių svarbą ir jų bendradarbiavimo svarbą ir kaip tai galėtų palengvinti mūsų darbą ir kaip svarbu valstybėms narėjams mums padėti. Ačiū. Taip pat norėčiau Jums padėkoti. Dabar ponas Kešminas iš komisijos galbūt norėtų sureaguoti išsakytas pastabas. Ačiū, pirmininkė. Vėlgi, dar sėkinau to damasis progą E, sveikinu šitokio svarbus pranešimo parengimą. Jame yra daug informacijos ir išvalgos į tai, su kokiamis kliūtimis, su kokiais sunkumais ir darbai susiduria peticijų komitetas. Pranešime pripažįstama, kad komisija yra peticijų komiteto partneris e, nagrinėjant peticijas ir tai atspindi tą faktą, jog mes tikrai stengiamės e, išnagrinėti tuos klausimus, kuriuos jūs prašote mūsų išnagrinėti. Taip pat e, mes savo ruoštų irgi gauname įvairių paklausimų, kurie savo pobūdžiu yra panašus į klausimus, kuriuos e, gaunate nagrinėti jūs. Tad mes kartu, e, bet visais atvejais ir visais atvejais stengiamės išaiškinti piliečiams, kokios yra mūsų galius, kokios yra kompetencija, kokia yra ES kompetencija, kokia yra nacionalinė kompetencija. Tai yra vienas pagrindinių dalykų, kuriuos mes nuolatos darome. Tai yra teikiame tokius išaiškinimus. Taip pat norėčiau mm, pažymėti, kad daugelio narių e, nuoro ar na, daugelis narių kalbėjusių pasisakė ir kalbėjo apie aplinkosaugą. Taip pat paminėjo problemą dėl to, kaip greitai yra nagrinėjamas peticijos. Šitos problemos mums taip pat nėra svetimos. Komisija e, turi galimybę kreiptis į teismus ir išskirtiniais atvejais prašyti numatyti laikinės apsaugos priemonės. Ir praėjusios kadencijos metu mes iš tiesų nekartą tai darėme ir prašėme nustatyti laikinės apsaugos priemonės, ypač sprendžiant aplinkosaugos klausimus. Pavyzdžiui, Rasputį e, slėnio atveju. Na, bet Pasakęs visą tai, pasakęs, paminėjęs, kad mes turime tam tikrų e, sunkumų siekiant, kad tos laikinos apsaugos priemonės būtų nustatytos, bet mes nenuleidžiame rankų ir ieškome kitų būdų, e, norėdami užtikrinti e, piliečių teisę įgyveninti e, savo teisės. Ir čia nereikėtų pamiršti nacionalinių teismų teisėjų vaidmens. Mes skatiname bendradarbiavimą su nacionalinių teismų teisėjais ir tokiu būdu stengiamės taip pat geriau ir plačiau informuoti visuomenę apie aplinkosaugos klausimus. Mes stengiamės e, išsiaiškinti, e, kokiu e, lygmeniu arba kokius sprendimus reikėtų priimti, kad e, būtų sustabdyta e, žalą sukelianti veika. Ir, ta, ir čia mes naudojamės ne tik tai ES numatytomis priemonėmis, bet taip pat ir nacionaliniuose teisės aktuose numatytomis teisėmis priemonėmis. Tad mes iš tiesų stengiamės padaryti taip, kad piliečiai galėtų įgyveninti savo teisės. Dėkoju, pirmininkė. Galius, ektimo, kiriai turgais, o mes apie. Pone Iturgais, aš taip pat turiu e, keletą pastabų. Jūs e, savo pranešime e, rašote, kad neužtenka vien tik tai informuoti piliečius. Mes turime pabrėžti ir komisijos vaidmenį ir pačių valstybių narių vaidmenį ir tai tik tai palengvintų mūsų darbą. Tad dabar žodis jums, ponas Iturgais. Ačiū pirmininkė. Norėčiau padėkoti visiems pasisakiusiems už jų pastabas. Dėkoju kolegoms, dėkoju komisijos atstovui. E, komisijos atstovas kalbėjo apie nepeticijas ir tai praktiškai atitinka ir komisijos nuomonė, ar tik ką pasakė komisija, sutinka, e, atitinka tai, ką teigia mūsų komiteto nariai. Mes turime stengtis įgyveninti teisės aktus ir komisija pakomentavo, kad dėje komitetas galbūt neturi tam pakankamų išteklių. Tad e, komisijų, tai yra peticijų komitetas, yra, turi daug peticijų nagrinėti, o ir labai norėtųsi sulaukti pagalbos iš komisijos. Jūs kalbėjote apie e, interneto portalą, kuris yra labai svarbus. Manau, kad e, tuo, to, tas portalas galėtų pasitarnauti ir pačiai komisijai, ir mūsų komitetui, ir, ir piliečiams. Tikimės, kad tas interneto portalas bus sėkmingai įgyvendinta idėja ir be abejo viskas priklauso nuo mūsų pastangų. Pane Aukin kalbėjo apie klausimus, kurie turėtų būti paminėti pranešime, tai yra konkrečius atvejus, į kuriuos būtina atsižvelgti. Pane Okien sakė, kad e, pranešime turi būti paminėti konkretus klausimai, o nekalbama abstrakčiai. Bet mes negalėjome aprašyti kiekvieno atveju e, atskirai ar labiau konkretizuoti tai, ką parašėme. Jūs tikriausiai suprantate, kad aš, jei būtų mano valia, aš, galėt, aš pakeičiau šitą pranešimą ir pranešimas bus keičiamas mm, taip, kaip jūs pageidausite, ar mes, jūsų nuomonė tikrai bus atsižvelgta. Bet svarbiausia mūsų mintis yra ta, kad peticijų teikėjams reikia tam tikrų gairių, e, kuriamis vadovaudomis jie galėtų teikti mm, peticijas. Iš tiesų, E, aš esu pasirengęs išklausyti jūsų pasiūlymus ir galime pataisyti šitą dalį pranešime. Taip, kaip jūs pasiūlyt, pasiūlysite. Tai yra, kaip, kaip jūs siūlysite, rekomenduosite, e, kokias gairias reikėtų nustatyti ir nurodyti peticijų teikėjams. Kiti kolegos kalbėjo apie mm, pokyčius. Pavyzdžiui, sakėte, kad yra žmonių kaip ponės Gons, kurių dėka komisija vis dar vaidmina, vaidina svarbu vaidmenį. Jos iš tiesų, jūs, jos pastabos iš tiesų yra labai vertingos. Ji kalbėjo apie tai, kad, kad mes turime padėti. Pavyzdžiui, mokykloje sprendžiant uždavinį e, mokiniui reikalinga tam tikra pagalba iš mokytojo. Ir tą patį mes turime daryti čia. Jeigu yra problema ar jeigu yra uždavinys, kurį reikia išspręsti ir pilietis negali to padaryti savo nacionalinėje valstybėje, savo valstybėje narėje, tai tada tas ke klausimas keliamas e, aukščiau, tai yra tas keliamas, tas klausimas yra pateikiamas, e, pavyzdžiui, e, komit, peticijų komitetui. Ir mes turime jiem padėti. Mes esame tie padėjėjai, kurie palengvina arba turėtų palengvinti problemų sprendimą. E, buvo paminėta, kad yra šalių, iš kurių gaunama mažai peticijų. Daugiausia mes peticiją gauname iš Vokietijos, Ispanijos, Italijos, bet galbūt taip yra todėl, kad vienoje šalyje yra 17 milijonų gyventojų, kitoje šalyje pusantro milijono gyventojų. Galbūt dėl to mes sulaukėme mažiau peticijų. ir pasižiūrėjus galbūt į tuos skaičius, e, kiek jie yra susiję e, arba koks, kokį procentą, kokį, kokį procentą peticijų mes gauname. Iš atskiros šalies galbūt mums e, tie skaičiai nebus tokie skirtingi. Pone Volis jau čia nebedalyvauja, bet ji paminėjo sąsajas tarp regioninio ir, ir, ir nacionalinių parlamento ar valdžios institucijų. Galbūt kai kas iš jūsų pamena, kad mes buvome Vokietijoje ir Škotijoje. Davidas, tikiuosi, tai prisimena. Manau, kad busim ateityje savo posėdžiuose mes tikrai galėtumėm daugiau padiskutuoti dėl mūsų ryšių su valstybių narių mm, parlamentais ar valdžios institucijomis. Gal, galėtume panagrinėti, kokie ryšiai yra užmėgsti, galbūt galima būtų pagalvoti ir apie apskaitimą nuomonėmis. Galbūt mes galėtume apsilankyti tuose parlamentuose ir mūsų, ir mūsų kolegom tikrai svarbu žinoti, kokie ryšiai egzistuoja, nes su kiekviena šalimi um, situacija yra kitokia. Kai kuriuose valstybėse yra panašus, įsteigti panašus peticijų komitetai ir galbūt e, vertėtų panagrinėti šitą bendrą situaciją ir pasižiūrėti, kas kur yra. Manyčiau, kad toks pranešimas arba toks tyrimas būtų mums visiems labai svarbus. Galėtumėm, jeigu, žinoma, su to sutiks pirmininkė ir sekretariatas, galėtumėm tai ir padaryti. Toliau buvo kalbama apie ataskaitų teikimo e, terminus. Apie tai buvo kalbėta ne kartą. Ir galbūt šiuo klausimu jau mūsų pranešime galėtų padaryti tam tikri pakeitimai. Be abejo, buvo ne kartą, ne, ne vienas atvejis, kada e, atsakymas iš komisijos būdavo pavėluotas. Ir todėl, manyčiau, šitą problemą reikėtų atidžiau e, išnagrinėti ir priimti atitinkamus sprendimus. Nu, reikėtų atsižvelgti ir į tai, ką pasakė kita kolegė, tai yra apie tuos tokius išsames ataskaitas ir apie E, paramą ar pagalbą peticijos teikėjams, padedant jiems suprasti, kaip peticijos turi būti parengtos ir kas tai yra ta komisija. Reikėtų peticijos teikėjams išaiškinti, kad mes nagrinėjame tas peticijas, kurios yra susijusios su ES teisės aktų nuostatomis. Norėčiau padėkoti poniai Pareidelį už jos ataskaitas, pranešimus kuriuose kalbama apie e, peticijų procedūras ir apie komisijos vaidmenį peticijų procedūroje. Dėl pakeitimų, Davidai, E, galbūt galėtumėte jūs kai ką pasakyti, tiksliau pirmininkė norėtų pasakyti dėl terminų. Aš norėčiau padėkoti Jums už savo pranešimo pristatymą ir pasveikinti Jūs parengus tokį darbą. Gal galėtumėt dabar persėsti į mano vietą, kad galėtumėm pereiti prie pono Bostinarų Tiesa, pabaigdama norėčiau paminėti pakeitimų teikimo terminus. Gegužės 6 diena, 12 diena valandos. Terminus galima teikti iki to, o balsuosime birželio 1 dieną, 10 ryto. Liepos mėnesį plenarnėme posėdėje balsuosime parlamente. Taigi, dabar turiu išeiti ir norėčiau pakviesti poną Iturgais perimti pirmininkavimą posėdžiui šį rytą. I'm just waiting i do not have any problem to take the presidency but he is the first Aš mielai perimčiau pirmininkavimą, bet iš tų jis yra antrasis pirmininko pavaduotojas, todėl jis privalo perimti pirmininkavimą. Taigi dabar galiu tęsti posėdį. Prašyčiau E, suprasti, kad e, aš neturiu nieko prieš e, ponai Turgais pirmininkavimą, bet darau tai, kas pridara. Dabar norėčiau pakviesti poną Bostinarų pasisakyti dėl nuomonės apie biologinę įvairovę. Pirmasis pasikeitimas nuomonės, žodis Bostinarų. Ačiū pirmininkė, mėlyjei kolegos. Aš labai trumpai savo Mm, pranešimą pristatysiu, pateikdamas visiems išplatintą išvadą. ES e, nesugebėjo mm, įgyvendinti pirmojo veiksmų plano susijusio su biologinė įvairovė. Taigi, turime pradėti galvoti apie ateities veiksmus Europos parlamente ir komisijoje, kaip susidariusias problemas išspręsti, mano nuomonė yra pagrista trim pagrindiniais aspektais. Pirmiausia, yra reikalingas bendradarbiavimas per sienas. Šiandien yra visiškai akivaizdu, kad be tokio bendradarbiavimo ir be tarptautinio bendradarbiavimo mes nesugebėsime išspręsti problemų susijusių su biologinės įvairovės žalojimu. Norėčiau Jums priminti, kad e, kai kalbame šią temą, turime galvoje dvi svarbiausias infrastruktūros programas - projektus tiksliau - Nord Stream Baltijos jūroje ir e, South Stream e, Jodojo jūroje. Nabuko dabar e, jau įtrauktas į sąrašą 2011 metams. Visus šios projektus gyvendina valstybių narių vyriausybės, bet jos yra pasirašytos partnerystės sutartį su ne valstybėmis narėmis ir net su tokiomis šalimis, kurios neketina net stoti į ES. Todėl visiškai akivaizdu, kad šie infrastruktūros projektai reikalauja bendradarbiavimo per sienas, nes jie turės didelės įtakos biologiniai įvairoviai. Manau, kad aplinkosaugos reglamentai ir biologinės įvairovės e, nuostatos turi būti privalomos e, ir jos turėtų būti numatytos dvišaliuose sustarimuose tarp ES ir mūsų busimųjų partnerių. Antras svarbus dalykas - reikia aiškiai apibriežti valstybių narių reagavimo laiką. Turiu galvoje reagavimą į tuos atvejus, kurie e, greuna biologinę įvairovę. Reikia aiškaus e, grafiko, pagal kurį Europos komisija veiktų visuomet valstybės narės šiek tiek dėlse įgyvendinamos tokius projektus. Dėlse ir Europos komisija. Visas tas vėlavimas e, iš esmės turi nesugražinamų padarinių biologiniai vairoviai. Trečias svarbus klausimas. Reikia griežtesnių kriterijų. Griežtesnių kriterijų, kurie leistų uh, apibrėžti aplinkosaugos, poveikio aplinkosaugai studijų standartus bendrovėms, kurios į tas studijas vykdo. Turiu galvoje strateginio poveikio aplinkai studijas. Kodėlgi aš tai akcentuoju? Labai dažnai mes dirbame su privačiomis bendrovėmis. Ir jos atlieka mums pagal užsakymą poveikio aplinkai vertinimus. Betgi ne viena įmonė pati nekirs šakos, ant kurios sėdi, netliks studijos, kurios išvados bus blogos. Taigi čia susikerta tarsi interesai e, tarp tų e, bendrovių, kurios atlieka poveikio aplinkai tyrimus ir didžiųjų infrastruktūros įmonių. Dažniausiai tai būna energetikos įmonės ar nekilnojamo turto bendrovės. Taigi, reikia labai griežtos akreditavimo procedūros, kai atsirenkame įmonės, kurios atlieka poveikio aplinkai vertinimą. Baigdamas noriu pasakyti, jeigu nevyriausybinės organizacijos pateikia palankę nuomonę, turiu galvoje nevyriausybinės organizacijas, kurios atlieka labai vertingą darbą biologinės įvairovės požiūrių, taip pat ir tas nevyriausybinės organizacijas, kurios dirba uh, visame žemynė. Taigi, jiems, e, toms nevyriausybinėms organizacijoms padedant, aš esu tikras, kad bus patikta daug gerų pakeitimų. Jeigu dirbsim kartu su Envi komitetu, kuris rengs pagrindinį pranešimą, rasime kur kas geresnių sprendimo biologinės įvairovės e, užtikrinimui visoje Europoje. Ačiū. Labai ačiū, ponė Bastinaru. O dabar komisijos atstovas ponas Kremeris. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Kalbėtas neįsijungęs mikrofono. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Aš kalbėsiu apie šį pranešimą iš komisijos pusės. Iš Europos komisijos yra sukurta tam tikra e, grupė, kuri nagrinėja šio pranešimo išvadas. Mus taip pat nuvylė tas faktas, kad ES nepasiekė savo tikslų biologinės įvairovės rytyje. Sutinkame, kad būtinai reikia tęsti e, Habitat direktyvos numatytas gairės ir Natūros 2000 tikslų toliau reikia siekti. Šios programos buvo labai sėkmingos. Norėčiau pabrėžti, kad privalome pripažinti kad šios direktyvos yra labai vertingos ir naudingos, nepaisant to, kad yra ir tam tikrų minusų juose, kurias paminėjo pranešėjas. Negalime nesutikti su kai kuriais teiginiais, e, kai ypač, pavyzdžiui, sakoma, kad Europos komisija e, šiek tiek atsipalaidavo ir nebesistengė pagerinti direktyvos įgyvenimą. Iš tiesų mes stengiamės tai padaryti. Pažiūrėkite, kiek yra iškelta pažeidimų nagrinėjimo bylų susijusių su šiomis direktyvomis. Visa eilė procedūrų bylų nagrinėjimų yra pradėta. Daugiau negu 4000, kiek aš žinau. Ir 80 Keturi atvejai yra susiję su Natūra ir Progress programa. Visa eilė šių bylų buvo sėkmingai išnagrinėtos teisingumo teisme, bet dabar yra išsikeltas naujas tikslas 2020 metams. Europos taryba priėmė išvadas praėjusiu metu kovo mėnesį ir Europos komisija mano, jog dabar pribrendo laikas padėti iš naujo įvertinti. Darome viską, ką galime, kad nusistatytieji tikslai būtų pasiekti. Mes ir toliau tęsėme darbus pradėtus anksčiau, ypač pagal Natūra 2000. Ten jau pasiekėme administracinį etapą, o prieš tai E, mes e, didelį dėmesį skiriame tinklų sukūrimui. Dabar tie tinklai jau pradeda funkcionuoti, juos, e, su jais yra suderintas aplinkos apsaugos planas. Labai svarbu pagerinti sistemos įgyvendinimą, sistemos supratimą kai kuriuose valstybėse narėse, nes kai kas jo tiesiog nesupranta. Uh, Džiaugiamės, kad jūsų pranešime yra sakoma, kad valstybėms narėms reikia e, suteikti daugiau informacijos apie įgyvendinimą. Mes turime pasistengti, kad valstybės narės pačios geriau įgyvendintų nusistatytus tikslus. Komisija to už jas nepadarys. Be abejonės reikia gerinti dialogą su skirtingais nacionalinių ūkių sektoriais. Mes labai stengiamės tą direktyvą kuo geriau išaiškinti, ypač kai kalbame apie subalansuotą plėtrą o ne apie tam tikrą staigų ekonomikos augimo pasiekimą. Šiuo metu Europos komisija patiria tam tikrą spaudimą ir reikalaujama, kad direktyva būtų peržiūrėta, galbūt netgi, kad ji būtų šiek tiek sušvelninta. Todėl mums būtinai netidėliotinai reikalinga parlamento parama, kad mes galėtume pademonstruoti, kad nebandome sustabdyti ar kliudyti ūkio raidai. Mes norime tik užtikrinti jo subalansuotumą turime užtikrinti, kad visi ekonomikos sektoriai e, palaikytų ryšį su mumis ir kad mes galėtume išvengti konflikto su jais ir toliau siekti savo tikslų užsikeltų dėl biologinės įvairovės, išlaikant subalansuotą ekonomikos raidą. Jūs paminėjote visą eilę kitų klausimų, su kuriais aš sutinku. Pavyzdžiui, poreikis bendradarbiauti per sienas. Vėlgi, tai yra valstybių narių vaid, e, atsakomybės rytis. Jos turi bendradarbiauti su kaiminėmis šalimis, kad užtikrintų biologinės įvairovės nuoseklumą. Biologinė įvairovė negali būti uh, užtikrinta tik tai tam tikrose izoliuotose salelėse. Čia mes galvojame apie visą biologinės įvairovės e, mastą, visą tinklą. Nacionalinės sistemos turi būti suderintos su kaiminėmis sienomis, taigi bendravimas per sienas yra reikalingas, kad užtikrintume visų e, direktyvoje numatytų rūšių biologinę apsaugą. E, Su valstybėmis narėmis e, tarėmės, kad tas nuoseklumas būtų išlaikytas. Praėjusiais metais buvo įsteigta nauja ekspertų grupė, kuriuose e, yra atstovaujama ir valstybėms narėms bei nevyriausybinėms organizacijoms. Ten aptarėme Natura 2000 tinklų funkcionavimą ir jų nuoseklumo pagerinimą galimybės. Praėjusiais metais Europos komisija pateikė komunikatą, kuriame įvardinamas poveikis aplinkai Be abejonės tobulėjimų ribų yra, e, tolipulėjimų ribų nėra ir direktyvą galime pagerinti. Jūs kalbėjote apie Europos komisijos reagavimo laiką. Be abejonės, komisija stengiasi reaguoti kuo greičiau į skundus, kuriuos gauname, o skundų gauname daug. Be abejonės, negalime pradėti nagrinėti pažeidimų, negalime pradėti pažeidimų procedūros, jeigu tas pažeidimas nėra fiksuotas. Tačiau turime kitokių procedūrų, pavyzdžiui, valstybių narių bandomosios schemos, kurios taip pat padeda išnagrinėti skundus. Dabar jau pamatėme, kad ta sistema pasiteisino, todėl stengiamės ją tobulinti. Manau, kad pirmininkė ir taip jau per daug ilgai kalbėjau, tiek pasakysiu apie dabartinę padėtį. Ačiū. Grazie, eh, apriamo il dibattito, do la... Ačiū. Periname prie diskusijos. Pone Auken, šį kartą kalbėsiu angliškai. Man susidarė įspūdis, kad buvo prastai išverstas mano pasisakymas praeitas iki nebeįpratę parla, e, vertėjai prie danų kalbos. Todėl gal aš kalbėsiu angliškai. Ir pasakysiu dar kartą tą, ką jau sakiau. Dar kartą noriu Jums padėkoti už šį pranešimą. Jūs pasakėte daug svarbių dalykų. Dėkoju ir komisijai. Mes dauguma valstybių narių šią direktyvą traktuojame kaip konsultaciją. Tarsi čia įvardinti geri patarimai, o ne taisyklės. Mano šalis tą patį daro. Aš norėčiau pasakyti, kad kiekvieną kartą, kai jūs minite pažeidimų procedūrą, Danai sako, kad e, neaišku, kas čia vyksta. Yra kur kas lengviau matyti, kas dedasi nacionaliniuose parlamentuose, nes viskas yra skelbiama. Aš matau, kas vyksta dabar Danijoje. Pavyzdžiui, mano duktė yra aplinkosaugos komiteto pirmininkė ir uh, E, aš matau, kas ten vyksta, o čia ta informacija taip nėra skelbiama. Norėčiau paklausti pono Bostinarų, ar nereikėtų World Wild Life organizacijos rekomendacijų įvertinti. Aš manau, kad jos yra labai išmintingos. Elektroninis laiškas buvo atsiustas. Manau, kad jų rekomendacijos labai geros. Taip pat galėtumėm paprašyti, kad būtų pateikta aiškių pavyzdžių Jūs, jeigu norit, galite tų pavyzdžių ir Danijoje pririnkti. Nebūtinai mano šalį imti nagrinėti, bet galima rasti tokių pavyzdžių, rodančių, kad ir toliau yra per daug atlaidžiai žiūrima į aplinkos apsaugos direktyvas. Net jei klausome pono Baroso, bent kai jis dar mano frakcijai priklausė, atsiprašau, kai, kai buvo mano frakcijos posėdė ir kalbėjo apie direktyvų pakeitimą tai mums susidaro įspūdis, kad e, tas adaptavimas bus lengvesnis. Bet kyla klausimas, ar tos direktyvos yra pakankamai geros. Manau, kad jos yra geros. Ir klausimas yra ne pačios direktyvos, o tai, kaip jos įgyvendinamos. Apie tai turėtume pagalvoti. Alice Taylor pateikė rekomendacijų ir manau, kad jas reikėtų atsižvelgti. Ačiū, ponas Maja. Ačiū, pirmininkė. Aš sveikinu ponio Postinaro nuomonę ir jo ryštą. Palaikau jo nuomonę, kurį jis išreiškia nuomonėje dėl biologinės įvairovės. Suprantame, kad biologinė įvairovė neturi sienų. Ir aš pritariu šiam dalykui todėl, kad motina gamta dabar miršta. Taigi tai nėra kažkoks kasdienis trivialus klausimas. Mūsų atsakomybė yra didžiulė. Čia mes rizikuojame gyvybę plačiaja prasme, net ir žmonių išlikimu. Kopenhagoje supratome, kad neįmanoma išvengti to 2,5 laipsnio atšilimo Ir žinome, kad jeigu įvyks toks pašiltėjimas, tuomet kils, iškils pavojus gyvybei. Mes, aišku, kalbėjome apie išsivyšęs šalis, šalis, ES šalis, šiltnamio efektą sukeliančių dujų emisijas. Manau, kad ši nuomonė yra nukreipta tinkama linkme, joje e, keliami didesni reikalavimai savo mums patiems ir siekiama, kad ES būtų, pa, parodytų pavyzdį gindama biologinę įvairovę, taip pat ir tarptautiniu mastu. Ir būtina įvesti šiuos apribojimus, kad išsaugotume gyvybę. Į tai privalu atsižvelgti, nagrinėjant šį klausimą ir saugant biologinę įvairovę. Taigi visiškai pritariu ponui Bostinaru, kad uh, Čia reikia numatyti konkrečią procedūrą, kuri būtų taikoma per sienas, kuri leistų ES tapti pavyzdžių visame pasaulyje, e, saugant e, biologinę įvairovę. Ačiū. Ačiū dabar kolega Jara. Ačiū, ponė pirmininkė. Labai esu dėkingas pranešėjai už jo parengtą pranešimą. Tačiau, mano nuomonė, yra trys sunkumai, kuriuos norėčiau paminėti. Tačiau nebejoju, kad dėl jų bus pateikti pakeitimai. Ir pagrindinis tikslas labai aiškus. Visi su tuo sutinka, visi pasisako už pranešimą, Mes visi manome, kad biologinė įvairovė turėtų būti išsaugota. Tačiau, jei būtume sąžiningi patys savo, turėtume pripažinti, kad egzistuoja problemų. Daug valstybių narių šias direktyvas ir reglamentus laiko kliūtimi investicijoms. Jei peticijų komitetas kreiptųsi į valstybės narės ir pasakytų, kad tai sukelia problemų, turėtume galėti jiems bent jau pateikti kokią nors ataskaitą. Mums reikia dialogo ir tam tikrų laiko terminų. Kadangi visiškai aišku, jog tai būtų geras būdas išve problemams išvengti. Mums reikia taip pat ir kriterijų. Pranešėjas tai taip pat paminėjo. Jeigu pamatysime, kad buvo padaryta rimtų pažeidimų, tuomet komisija apie tai turėtų žinoti. Neužtenka numatyti kažkokį tai procesą, kuriame nebūtų dialogo. Tokiu būdu būtų pakengta biologiniai įvairoviai. Mums taip pat reikia nuspręsti, kągi darysime. Be abejo, jei yra būdų situacijai pagerinti, tai reikėtų taip ir padaryti. Man labai svarbus atrodo bendradarbiavimas tarp valstybių. Dabar jis yra nepakankamai išvystytas, o taip pat jį turėtų įsitraukti tiek ES, tiek už jos ribų esančios šalis, tiek jos viduje esančios šalis. Man dažnai susidaro įspūdis, kad valstybės narės pradeda įgyvendinti e, didelius investicinius projektus pasienio vietovėse, nekreipdamas jokio dėmesio į kaimynės. O biologinė įvairovė juk nepripažįsta jokių sienų. Taigi sutinku su visomis pastagomis, pastabomis, kad reikia numatyti laiko terminus, grįžtesnius kriterijus ir taip toliau. Jei mums pavyktų išsaugoti biologinę įvairovę, ar bent jau priversti valstybės narės suprasti, kad tai nėra kliūtis investicijoms, tai jau pats savaime būtų didžiulis pasiekimas. Ačiū. Non ci sono altri interventi, do la parola a Bossinaro. Nematau daugiau norinčių kalbėti, todėl žodį suteiksiu ponui Bosinaru. Pirmiausia, norėčiau priminti, kad viena iš svarbių priežasčių, kodėl aš parengiau šį pranešimą, buvo pono Iturgais pranešimas jo, jame pateikiami stiprus, svarus argumentai parodo, kad aplinkos dimensija Europos piliečiams yra be nesvarbiausia. Dauguma iš mūsų gaunamų peticijų yra susijusios su klausimais ir problemomis kylančiomis dėl to, kad pažeidinėjamos aplinkosaugos taisyklės ir Europos standartai. O dabar e, dėl e, komisijos atstovo pastabos. Pirma, tiesa, kad direktyvos išvada yra gera. Nekalbėsiu dabar apie poreikį ją keisti ar taisyti. Svarbiausias dalykas, e, tikroji problema tai yra jos įgyvendinimas. Savo pranešime raginu veiksmingai gyvendinti direktyvas. Taip, tiek Natura 2000, tiek bioinloginės įvairovės direktyvas ir susijusius reglamentus. Jūs minėjote taip pat santykius tarp valstybių narių ir ne valstybių narių, trečiųjų šalių. Tačiau dėlėtų nepamiršti ir to, kad jau egzistuoja teisiniai susitarimai arba strateginių partnerysčių forma, sakykime, strateginė partnerystė tarp ES ir Rusijos arba susitarimas su Ukraina, Moldova. Egzistuoja panašus susitarimai ir su Vakarų Balkanų šalimis. nepriklausomai nuo to, ar jos yra kandida šalis kandidatės ar būsimos šalis kandidatės. Egzistuoja teisinis pagrindas, taip pat yra dvišaliai instrumentai, daugia šaliai instrumentai. Tačiau tuose susitarimuose turime įvesti, taip, numatyti ir reglamentus, ir biologinės įvairovės apsaugą. Aišku, labai lengva kaltinti kitus. Tačiau pagalvokite, reikia šiek tiek pagalvoti, pavyzdžiui, apie Nord Stream projektą. Rusija pasirašė ESPO konvenciją. Tačiau jos neratifikavo iki šiol. instituciniuose savo santykiuose nekreipiamas pakankamas dėmesys į būtinybę ratifikuoti šią konvenciją. Nord Stream projektas buvo pradėtas šiais metais įgyvendinti. Tačiau kurgi yra priemonės, kuriomis mes galėtume apsaugoti savo biologinę įvairovę? Jei neturėsime svarbiausių instrumentų, tai ką galėsime padaryti? Tuo turi pasirūpinti Europos Sąjunga. Yragi ir, pavyzdžiui, Magrebo šalis, Magrebo sąjunga, vyksta bendradarbiavimas tarp ES ir Magrebo šalių. Galbūt reikėtų palaipsniui įgyvendinti savo mechanizmus per dialogą, per kompromisus, reikėtų stengtis eiti tą kryptimį. Neturėtume tiesiog priimti situ dabartinės situacijos su jie taikstytis, iki kol bus absoliučiai sunaikinta biologinė įvairovė. Pone Auken, aš norėčiau Jums labai padėkoti už jūsų paramą. Visiškai sutinku su tuo, ką jūs sakėte apie indėlį į um, gamtos, laukinės gamtos fondą. Sulaukiu peticijų iš visų valstybių narių. Negaliu tiesiog į savo pranešimą sutalpinti visų pažeidimų, nes tada iš mano pranešimo pasidarys Biblija. Bet mes labai puikiai žinome, kad Mūsų komitete aplinkos dimensija yra viena svarbiausių ir aktualiausių. Taip pat visiškai pritariu pono Jarė nuomoniai, kad visų pirma, mums kyla problemų dėl įgyvendinimo. Ir čia Europos komisija ir valstybės narės dar turi daug ką padaryti, kad tas įgyvendinimas pagerėtų. Taip pat, savaime suprantama, reikia puoselėti nuolatinį ir rimtą dialogą. Galiausiai norėčiau dar sėki padėkoti už garbių kolegų pasisakymus ir tikrai tikiuosi, kad vyks toliau bendradarbiavimas su Europos komisija, kad būtų galima parengti geriausius įmanomus instrumentus, kurie leistų išsaugoti mūsų biologinį įvairovę. Ačiū. Grazie al collega Bossinaro, eh, noi eh, su questo punto non abbiamo Ačiū, ponio Bosinaru. Aišku, mums vis dar reikia užbaigti rengti tvarkaraštį šiems veiksmams, taip pat reikia numatyti, eh, iki kada galima pateikti pakeitimus, tačiau tai reikės atidėti. Arba galėtume tai atidėti kitam posėdžiui, arba elektroniniu paštu susitarti. Ir tada pereiti prie galutinės diskusijos. Bet dabar pereikime prie kito punkto 21 peticijos. Peticijos teikėjas neatvyko, todėl žodis suteikiu iš karto komisijos atstovui. Thank you, Madam, Chair Thank you, Madam Chairman. Ačiū pirmininkė. Šioje e, peticija kalba apie sepsą e, nafta, naftos perdirbimo įmonę Gibraltarą. Ir turiu pasakyti, kad tos įmonės buvo atlikti du e, auditai. Vieną atliko Niderlandų audito institutas, o kitas ICE, tai yra Andalūzijos pramonės ir bendradarbiavimo institutas. Be to, komisija yra išnagrinėjusi visą gautą medžiagą kartu su savo konsultantu. Visose pranešimuose yra patvirtinama, kad įmonės veiklą savo vykdo naudodamasi naujausiamis technologijomis, kaip tai yra e, apibūdinta e, integruotos kon, e, taršos prevencijos direktyvoje. Dėja, lieka dar keletas klausimų, kurie turėtų būti išspręsti, taigi tobulumai nėra ribų. E, buvo atlikti tam tikri pakeitimai ir patobulinimai, e, buvo vėliau atlikta dar, dar vienas tyrimas ir tyrimas parodė, tai yra SAPSA taip pat šios įmonės operatorius parengė ir veiksmų planą. E, noriu atkreipti dėmesį, kad mano minėti mano pastarosius minėtos dvi paskutinės priemonės, tai yra tyrimas ir parengtas veiksmų planas. Jų gyvenimas turi būti kontroliuojamas e, nacionalinės valdžios institucijų ir kol kas komisija nenumato imtis jokių papildomų veiksmų. Taip pat norėčiau atkreipti dėmesį į tai, kad buvo, komisija inicijavo pažeidimo procedūrą, nes buvo parengta oro, oro kokybės e, direktyvai. Tai yra 99.30 direktyvoje nurodyti oro taršos e, e, ribos arba limitai buvo pažįsti. E, kvalifikuota nuomonė buvo nusiusta valstybė nariai šiuo metu kovo mėnesį. Bet taip pat noriu atkreipti dėmesį, kad dabar minėtoji įmonė įmoniai šitas e, pažeidimo procedūra jau nebetaikoma, nes jie jau 2008 metais susitvarkė su e, oro kokybė ir taršos, listiniais taršos lygiais. Dėkoju. Ačiū, panas Maja. Dėkoju, pirmininkė. Norėčiau padėkoti peticijos teikėjams, kurie apibendrino visą šitą klausimą vienoje peticijoje. Tai yra Ispanijos piliečiai, Gibraltaro gyventojai ir, ir Junktinės karalystės piliečiai gyvenantis Gibraltare. E, peticijos teikėjai labai nuosekliai e, išdėstė faktus ir pareikalavo, kad būtų atlikta e, epidemiologinė studija. Mes esame susidūrę su panašiamis problemomis Velvoje. Velvoje mes lankėmės ne per seniausiai. Ir įvairios institucijos yra parengusios e, e, sergamumo e, įvairiomis vėžio formomis žemėlapius. Ir manoma, kad tie tas sargamumas e, yra padidėjęs būtent dėl to, dėl e, tos tame regione egzistuojančių problemų. E, vienas iš universitetų Barcelonoje buvo atlikęs tyrimą, kuris tai tik taip patvirtina ir taip pat išiškėjo, kad padažnėjo tam tikrų organų vėžių atvejų. Akivaizdu, kad šis klausimas reikalauja tolesnio tyrimo ir būtent todėl e, komitetas vyko į Velvą, kur ir buvo nagrinėjami šie klausimai. Bet kokiu atveju tyrimas yra reikalingas ir nėra, neturime dar pakankamai, nesame e, pakankamai tikri, kiek tos mirtis dėl vėžio yra susijusios su tam tikra pramoninė veikla. Bet bet kokiu atveju yra akivaizdu, kad ši peticija yra pagrįsta. E, jame, joje yra prašoma ir pagrindžiamas poreikis atlikti tyrimą ir galbūt viena iš išvadų galėtų būti tokia, kad reikėtų rekomenduoti valdžios institucijoms e, koordinuoti visus atliekamus tyrimus tam, kad būtų kad visos, visi atliekami tyrimai ir studijos būtų apjungti į vieną epidemiologinį tyrimą kurio tikslas būtų išnagrinėti, kodėl e, taip išaugo mirštamumas nuo vėžio Velvos regione. Ar tai dėl radiacijos, ar dėl e, pramoninių pelenų ar pramoninių atliekų. Ar dėl kokių kitų veiksnių. Bet mano manimu, Tokia epidemiologinė studija mums tikrai pasitarnautų, nustatant, ar šis mirštamumo padidėjimas nuo vėžio yra susijęs su pramoniniais veiksniais ar pramoninė veikla ar ne. Manome, kad tai yra protingas žingsnis ir rengiamės pasiūsti raštą komisijai, kuriame būtų nurodyta, kad gavome tokią peticiją ir turime tam tikras rekomendacijas dėl būtinybės atlikti epidemiologinį e, tyrimą. Be abejo, e, tai yra nacionalės, tai yra, na, tai yra valstybės narės e, kompetencijos dalykas, bet ta rekomendacija yra labai svarbi ne tik tai Ispanijai, bet ir Junktinės karalystės vyriausybei, taip pat e, Gibraltarui. Būtina apjungti mokslininkų pajėgas, kad būtų e, tokia epidemiologiniai e, studijai atlikti. Ir jeigu pasirodys, kad būtent pramoninė veikla sukelia arba yra susijusi su mirštamumo padidėjimu, Tai vėlgi yra nustatytos procedūros, kuriomis galima pasinaudoti ir ištaisyti šitą situaciją. Bet kokiu atveju mes turime padėti ir suformuoluoti tokią rekomendaciją tam, kad būtų apskritai manoma epidemiologinį tyrimą atlikti. Dėkuoju. Panašu, kad niekas daugiau nebenori pasisakyti. Todėl, manau, galime pritarti pono Mers pasiūlymui ir siūsti raštą e, visoms susijusioms institucijoms ir valdžios, valdžios institucijoms. Taip pat reikėtų pasvarstyti ir apie būtinybę e, rekomenduoti atlikti tyrimą verta apsvarstyti tokį pasiūlymą, ypač atsižvelgiant į e, tokias dramatiškas e, pasiekmes, kurias sukelia peticijoje minimi pramonėje veikla. Dabar peticija 22. Peticija. E, tai yra Elsa Aimonė e, peticija ir žodis komisijos atstovai. Ačiū pirmininkė. Šioje peticijoje kalbama apie labai rimtą neurologinę lygą, turinčią rimtų neurologinių pasiekmių. Tai yra reta lyga. Jie sargančiųjų yra tik tai 6 tūkstančiai. Komisija visuomet teikia pirmedybę ar prioritetą e, retoms lygoms. Yra 20 ar 30 tūkstančių europiečių, kurie serga tomis retomis lygomis. Ir komisija yra prieimusi komunikatą, išleidusi komunikatą dėl e, retų lygų, e, po kurios pagrindų, pirmininkaujant Čekijai, 2009 metais buvo priimtos tarybos išvados. Komisija neturi nei e, finansinių išteklių, nei politinių priemonių, kad e, galėtų parengti atskirą politiką kiekvienos iš tų retų likų atšvilgių. Taigi komisija kol kas remiasi ir yra parengusi tik tai bendrą integruotą poziciją. Komisijos komunikate ir tarybos išvadose siūloma numatyti tam tikrus mokslinius ir klinikinės priemonės, e, stengiantis išspręsti tų žmonių problemas. Tam galima sukurti europinį e, tinklą arba e, pataisant, patobulinant retų lygų klasifikatorių. Šios konkrečios lygos atveju iškyla dar vienas papildomas sunkumas, nes pavyzdžiui, kai kuriuose valstybėse Pavyzdžiui, Prancūzijoje tokia lyga nėra pripažįstama kaip reta lyga. E, kai išaiškėja e, šios lygos simptomai, tik, tada tik tai teigiama, kad e, pasireiškia galbūt kažkokios retos lygos simptomai. Tad komisija padarė tai, ką įsipareigojo padaryti reaguodama į pirmąją peticiją. Tai yra, ji pasirėmė e, Europos e, retų lygų e, duomenų bazę ir pasižiūrėjo, ar yra įmanoma įtraukti šitą lygą į retų lygų sąrašą. Taip ir buvo padaryta nuo 2010 metų vasario mėnesio. Ši informacija yra svarbi Ir šitas faktas yra svarbus, nes tai padeda nustatyti, ar žmogus serga lyga, reta lyga ar ne. Komisija dalyvavo, dalyvaus, tai yra, yra rengiamas kongresas 2010 metais ir komisija mielai sudalyvautų jame, jeigu gautų kvietimą. Toliau yra klausiama e, peticijoje, ar yra kokiu nors iniciatyvų e, E, apibendrinti visas turimas žinias apie šią lygą ir įtraukti šitą procesą visus partnerius, kurie gali čia pasitarnauti. Per pastaruosius metus e, ne viena reta lyga e, buvo tokiu būdu aprašyta ir aprašyta arba buvo sulaukta pagalbos nagrin... sprendžiant tų retų lygų keliamus klausimus. Aš tikiuosi, kad 2011 metais mes jau sulauksime pasiūlymo dėl, dėl projekto šios lygos atžvilgių ir komisija be abejo suvokia, jog žinančios lygos retumą iš tiesų iškyla didelių problemų apjungiant visas tas turimas žinias, nes tų žinių yra labai nedaug, yra nedaug patirties, nes vykdoma nedaug, labai mažai tyrimų. Bet akivaizdu, kad šita lyga patenka į mūsų retų lygų sąrašą ir mes jiems jai teikiame prioritetą. Ačiū. Pasižymėjau, ką Jūs sakėte. Akivaizdu, kad komisija problemą suvokė, žino, bet gal galėtumėt paaiškinti vieną momentą. Jūs tą lygą įvardinote kaip vieną iš retų lygų sąrašo atveju. Ar iš tiesų taip yra? Jeigu ne, kas tą turi padaryti? procedūra jau baigta. Europos komisija prašo, kad būtų įtraukta ta lyga į duomenų bazę, kurioje yra 5, 9 tūkstančiai retų lygų. Tai yra tam tikras indeksas visiems medikams. Ten įvardintos ir aprašytos visos retos lygos. Nemanau, kad e, vienas medicas, vienas gydytojas gali žinoti visas tas lygas, išskyrus gal daktarą Faustą. Tačiau ta internetinė svetai, svetainė leidžia suklasifikuoti visus tuos 6 tūkstančius, ne 9 tūkstančius lygų. Ši lyga, apie kurią čia kalbama, buvo įtraukta į sąrašą 2009 metais, kai Europos komisija pradėjo labai sudėtingas ir ilgas diskusijas apie tą lygą, dabar tą tai lygą yra suteiktas referencinis numeris ir ji yra duomenų bazė. Komisija turėjo tą padaryti ir mes tą padarėme. Va bene, quindi credo eh, che a questo... Puiku. Tada, manau, šią peticiją galime baigti. Europos komisija padarė viską, ką galėjo pagal savo įgaliojimus. Jeigu niekas neprieštarauja, turėtume informuoti peticijos teikėją apie tai, kad peticija išnagrinėta. Periname prie kito klausimo. Roberto Džiurastantė peticija. Ačiū ponė pirmininkė. Šioje peticijoje yra kalbama dėl taršos iš toksinių atliekų šalinimo vietos Barkolos kurorte. 2003 e, metais e, ši problema buvo įvardinta ir matėme, kad e, komisija pradėjo nagrinėti visą ilgą sąrašą taršalų. Septynis klausimus norėčiau skirti. Pirmiausia, dioksinai dirbožėmėje. Po to, kai buvo atlikti tyrimai kartu su komisija ir kitomis atsakingomis institucijomis, gavome informaciją iš ARPA laboratorijos. E, laboratorijos išvadose sakoma, kad problemų čia neegzistuoja. Kitas dalykas buvo sakoma, kad yra šiek tiek degimo pelenų, nes e, tame e, savartinė buvo deginamos tam tikros medžiagos ir dėl to sudarė pelenai keliantis dioksino problemų. E, trečias dalykas - nebuvo rasta asbestų pagal mūsų gautą informaciją. Tas faktas nebuvo pagrystas, nors taip teigiama. Ketvirtas dalykas. E, vandens, gruntinio vandens užteršimas nenustatytas, penktas e, nėra jokių požymų, kad taršos pavojus grėstų jūros vandeniui. Ir matome, kad jūros vandeniui grėsmė buvo pakankamai didelė, nes taršalų buvo daug peticijos teikėjas pateikė visą paketą klausimų, kuriuos turėjome išnagrinėti. Viskas buvo išaiškinta e, toje vietovėje. Vėliau kreipėmės į atitinkamas Italijos institucijas dėl mums rūpimų dviejų klausimų. Ir praeisiais metais gavome laišką, kuriame buvo sakoma, kad taršalai e, apsiriboja Barkolos pakrantę ir išoriniais zonos, nei žmonės gyvenantis juose nėra, e, nepatiria neigiamo poveikio. Antras dalykas - dėl jūros e, taršos. Tyrimai parodė, kad e, kad dioksido koncentracija e, nuosėdose yra labai nedidelė, todėl žalos didelės nėra padaroma. Turėdamas tokį vaizdą, turėdama tokį vaizdą, komisija praeitas kartą nusintė parlamento išvadas, kuriame sakoma, kad nepakanka įrodymų, kad yra pažeistas atliekų, e, pažeistos atliekų mm, direktyvos ir teisės aktai. Tokia buvo mūsų pozicija. Tik praeitą savaitę gavome laišką, kurį pateikė peticijos autorius 21 balandžio. E, tas laiškas, laiškas buvo paraštas itališkai, mes išsiuntėme į vertimo tarnybas, bet apytiksliai išvertėme viduje savo skyriaus ir atrodo, kad peticijos teikėjas e, bando abejoti mūsų išvadomis. Priedė yra pateikta informacijos, tačiau man atrodo, kad ta informacija yra dar 2005 m. gruodžio mėnesio. Taigi, baigdamas galiu pasakyti, kad komisijos tarnybos mielai išnagrinės šį atvejį, jeigu peticijos autorius mums iš tiesų atsiūs informacijos, kuri e, yra pagrįsta šiuo atveju ir naudinga šiam atveju nagrinėti. Nes čia atrodo yra kaltinimų, kurie, kuriais bandoma kvestionuoti komisijos poziciją, bet mes norime išnagrinėti šį atvejį patys konkrečiai ir apklausėme atitinkamas institucijas. Kol kas matome, kad atitinkamos institucijos yra patenkintos. Labai ačiū, kolegė Auken. Aš noriu tik pasakyti, kad Mums labai sudėtingas ši byla atrodo. Pažiūrėkime, vykogi e, faktų išsiaiškinimo misija, bandėme išsiaiškinti, kas yra iš tiesų, gavome informacijos iš vietos valdžios. Gal aš kažko nesupratau, bet atostogų kurorto teritorijoje tokie kaltinimai atrodo labai rimti, mes turime suprasti, kas iš tiesų ten vyksta. Mums labai sunku suvokti, kad ar iš tiesų viskas yra aišku. Nes jeigu žmonės negali patekti į tą vietovę, tai čia, manau, yra kažkokiu neiškumu. Turbūt aš jūsų nesupratau, ką jūs norėjot pasakyti. Mums labai sunku pasakyti čia iš karto, kad viskas tvarkoj. Pero... Taip, ponia Aukin, aš suprantu, ką jūs norit pasakyti ir kodėl prieštaraujat. Akivaizdu, kad mums reikia daugiau informacijos. Paprastai sakant, peticijos teikėjas turi suteikti mums tokios referencinės informacijos, dokumentų kad mes galėtume priimti sprendimą, ar yra reikalinga pažeidimo procedūrą pradėti ar ne. Konkrečiai šiuo atveju, kaip jau komisijos atstovas sakė, peticijos teikėjai galbūt galėjo suteikti daugiau įrodymų. ir tai būtų leidę toliau tikrinti faktus ir keisis informacija ir duomenėmis tarp komisijos ir vietos administracijos. Nemanau, kad dabar mes galime ką nors daugiau padaryti. Nebent, kaip aš sakau, gausime daugiau informacijos. Taigi tokiu pagrindu aš siūlau baigti šios peticijos nagrinėjimą ir informuoti e, peticijos autorių, kad priimtas toks sprendimas. Tai padarau atsižvelgdama į komisijos pasisakymą. Jeigu jūs pasinaudosite tokiu paaiškinimu, kokį čia išsakė, tada bus viskas gerai, bet žmonės peticijos tiekėjai turi žinoti, kodėl mes turime taip nutraukti tos peticijos nagrinėjimą. Jūs sakot, kad mes neturim naujos informacijos. Nieko naujo nėra šioje byloje, todėl mes uždarome šios peticijos svarstymą. Ar jūs norit, kad laiške aš tą įvardinčiau detaliai? Taip. Eh, la petizione è scritta al numero. Mr. Wieland wanted to be present for it, but he's, Benson. he's not yet here, yes. And um, so therefore we should go on to perhaps the next one and wait for Mr. Wieland to arrive. Pone pirmininkė, tik trumpas klausimėlis, kad suprastume, kas vyksta. Vakar per posėdį jūs ne visą laiką buvote čia, pirmininkė, bet kokios keturios ar penkios vakar dienos darbo tvarkės peticijos nebuvo aptartos. Taigi, ką žmonėms pasakysim, kurie žino, kad jų peticija buvo svarstoma svarstyti, buvo planuojama svarstyti, bet vėliau buvo nuspręsta jas toliau dar atidėtis. Kai kurios su peticijų jau prieš trejus metus pateiktos ir jas dėlsiama jas nagrinėti. Kaip mes galim reikalauti, kad rinkėjai mumis pasitikėtų, jeigu mes taip dirbame? accetto il rilievo e... e Aš manau, kad tai teisinga pastaba. Manau, kad šiuos klausimus reikėjo atidėti, nes peticijų teikėjų nebuvo. Todėl nemanau, kad šiandien mes galėtumėm svarstyti šią peticiją. Galim parašyti laišką peticijos teikėjui ir peticiją vėl nagrinėti kitame posėdėje. Bet kokiu atveju pabandysim suorganizuoti diskusiją. Aš norėčiau paprieštarauti, ponė pirmininkė. Netiksliai taip yra. Daugelis tų žmonių, su kuriais aš vakar susisiekiau, nebuvo mūsų sekretoriato informuoti apie tai, kad jų peticija bus įtraukta į darbo atvarkę, vakardienos darbo atvarkę. Ir jų niekas nepakvietė čia dalyvauti. Tai yra netleistina klaida. Kažkas turėtų būti nubaustas už tai. Questa è una cosa che mi viene comunicata ora per la, la prima volta, quindi se... Tai e, apie tai aš girdžiu pirmą sykį šiandien. Jeigu peticijos teikėjas nebuvo informuotas apie tai, tai tada e, dar daugiau turim priežasčių nenagrinėti šios peticijos dabar. Mes galime informuoti peticijos teikėjus, jie gali atvykti į mūsų komitetą ir mes tada galim per kitą posėdį tą klausimą iš naujo aptarti. Bet ką sekretariatas galėtų šiandien pasakyti apie tai? Ar buvo peticijos autorius informuotas ar ne? We will obviously try and uh, Be bejonės mes tengiamės susitiekti su peticijų tiekėjais, atsiprašome, kad jų klausimas nebuvo įtrauktas ir sakome, kad kai tik bus galima, jų klausimas bus įtrauktas į darbo tvarkę. Aš reikalauju, kad taip atsitiktų jau per kitą posėdį. Tai yra nepaprastai svarbus klausimai. Va vakar visą dieną mes kalbėjome apie neįgalumą Ir būtų labai didelė klaida, jeigu mes šio klausimo neįtrauktumėm į kitą posėdžio darbo atvarkę. E, certo, sarebbe eh, opportuno farlo per la prossima eh, seduta, ma io... Be abejonės būtų tinkama tai padaryti kitame posėdėje, bet nežinau, ar fiziškai tai bus įmanoma. Mes paprašėme komisijos atvykti ir taip pat laiko mums neliko, lab, nėra labai daug. Galbūt nepakankamai laiko sus, susiorganizuoti taip, kad būtų ir patys peticijų teikėjai. Kitą savaitę aš iškelsiu šį klausimą koordinatorių posėdėje ir pasižiūrėsiu, kokius pakeitimus darbot, kito posėdžio darbo tvarkiai galėsime padaryti. Kitas posėdis vyks gegužės 31, birželio 1. Galbūt tada pavyks padaryti taip, kad peticijų teikėjai galės patys atvykti čia. A questo punto procedo così come stavamo andando avanti, quindi sono tutti. Taigi, dėl šio, šį klausimą spręsiu taip, kaip ką tik pasakiau.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 Vabbè, riprendiamo quindi dal punto. Atsiprašau už šią pauzę. Taigi grįžkime prie 29 klausimo. Ponas Vyland mm, mūsų paprašė pakeisti klausimų svarstymo tvarką, nes norėjo būti salėje, kalbant apie 29 klaus, 28 klausimą. Taigi, pereikime prie 29 klausimo ir žodį suteikiu Peter Valeriui komisijos vardu. Ačiū, pirmininkė. Ši peticija yra susijusi su e, didelio deginimo įrenginio, kuris vadinasi Marica Istok Bulgarijoje. Buvo komisija atliko įvertinimą ir nustatė, kad pats leidimas atitinka į PPC, um, tai yra taršos integruotos prevencijos ir kontrolės reikalavimus. Ir tokius leidimus išduoda kompetitingos valstybių narių institucijos. Taigi, galbūt, aišku, realybėje Mm, ši situacija skiriasi nuo to, kas numatyta leidimo sąlygose, bet tai turi sutikrinti kompetitinga institucija. Be to buvo atliktas pažeidimas dėl to, kad nebuvo laikomasi oro kokybės rodiklių ir reikalavimų. Žinoma, kad oro kokybės ribinės vertės SO2 Bulgarijoje nėra E, užtikrinamos dviejose oro kokybės zonose, įskaitant ir tą zoną, kur yra Marica Istok elektrinė. Taigi komisija imsis veiksmų prieš Bulgariją šiuo klausimu. Grazie. Na, kolega Auken. Ačiū. Kolegė Auken. Atrodo, kad dabar bent jau darbas vyksta ir man atrodo, mums reikėtų palaukti, kol kol sulauksime atsakymo. rezultatų. La Commissione quindi lasciamo la petizione aperta in attesa di avere gli esiti. Taigi galbūt paliks, palikime, belaukiant atsakymo šią peticiją atvirą. Dabar pereikime prie kitos peticijos 30-osios. Ir dabar suteiksiu žodį Viljamui Floydui. Ačiū pirmininkė. Šitas peticijos teikėjas taip pat yra ir skundėjas, kuris jau ilgą laiką konfliktuoja su kasybos pramonė Milose. Ir kaip matote iš dokumentų, daug pateiktų kaltinimų. Na, negalėjome visų patvirtinti išskyrus vieną, būtent, kad galimai pavojingos medžiagos yra išleidžiamos į vandenį. E, Graikijai uždavėme klausimus apie šį atvejį, jie mums atsakė ir atrodo, kad nors ir kad gali būti e, e, nikelio ir chromo išmetimas į vandenį. Ir tai taip pat gali pažeisti ir geriamo vandens direktyvos standartus. Taigi mes atsakėme e, pareiškėjų, kad tokie yra faktai. Jie mums atsakė, kad e, susisieks su mumis, bet taip nepadarė. Ir todėl turėjome baigti nagrinėti šį skundą. Ir nors jis žadėjo pateikti naujų įrodymų, taip nepadarė. Kartais jau taip jau įvyksta, kad kartais taip įvyksta. Ir būtent šiuo atveju taip irgi įvyko. Non, um, non sembra che ci sia questa intenzione, al di là del fatto che non abbia allegato ulteriori elementi eh, a supporto. netrodo, kad e, kas nors nori imtis šios peticijos. Bet kuriuo atveju išklausėme komisijos atsakymo. Situacija nėra visiškai aiški. Pone Paradėlį paprašė, kad ši peticija būtų palikta atvira. Aišku, kad laukiama yra tolesnės informacijos, taigi jeigu neprieštarausite, taip ir pasielgsime. Atsižvelgiant į tai, kad komisijos atsakymas nebuvo išsamus. Taip pat galbūt reikėtų paminėti, kad, reikėtų, kad planuojame išnagrinėti ir atliekų situaciją Graikijoje, taigi galbūt būtų galima kaip nors susijęti šios du klausimus ir manau, kad geras sprendimas palikti šią peticiją atvirą. Ačiū, dabar pereiname prie 31 peticijos. Ir vėlgi suteikiu žodį iš karto komisijos atstovui. Ačiū, pirmininkė. Ši peticija yra susijusi su karjerų esančių Lenkijoje. Jo pavadinimas yra gana sudėtingas, negaliu jo ištarti. Mes susisiekėme su Lenkijos valdžios institucijomis dėl šio klausimo. Jie mums atsakė ir nurodė, kad e, karjero veikla buvo sustabdyta dėl to, kad pats projektas ir ta veikla neatitiko vietos kraštovaizdžio plano reikalavimų. Šioje peticijoje yra du aspektai. Visų pirma, vykdoma veikla, karjero kasybos veikla ir taip pat buvo planuojama plėsti tą karjerą. Tiek plėtra, tiek jo veikla um, turėtų būti įvertinta atliekant poveikio vertinimą Taip pat šis karjeras yra arti Natura 2000 teritorijos. Ir dabar jau galima laikyti, kad pasiekėme tam tikros pažangos, nes karjero veikla buvo sustabdyta. Mes pareikalavome, kad tiek karjero veikla, tiek jo plėtros darbai turi atitikti direktyvos reikalavimus. Taip pat oficialiai priminėme šiai valstybei nariai, kad privalu laikytis tokių nuostatų. Mes stebėsime situacijos raidą, kai vėl bus atnaujinti, atnaujinti darbai karjerė ir patikrinsime, ar laikomasi visų reikalavimų. Jei ne, pradėsime pažeidimo procedūrą. Dabar, manau, reikėtų palikti šią peticiją atvirą ir palaukti, pažiūrėti, kas bus ateityje. Ačiū dabar, ponia Auken. Dabar tikrai manau, kad reikėtų pagirti komisiją, pasinaudoti progą ir iš tikrųjų pasakyti, kad, na, čia tai jau buvo puiku. Ir mes jūs palaikysime su tą sąlygą, kad jūs mums nuolat teiksite informaciją. Na, tokiu atveju paliksime šią peticiją atvirą ir lauksime tolesnių komisijos veiksmų ir informacijos. Pereikime prie 32-osios direktyvos iš Junktinės karalystės piliečio. Buvo gauta ši peticija ir vėlgi žodį suteikiu komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Ši peticija yra susijusi su piliečio iš Velso skundų dėl kanalizacijos problemų, e, kurios e, sukelia didžiulę smarvę ir taip pat tai, kad kanalizacija atiteka atgal į kai kurių gyventojų namus. Buvo taip pat, buvome informuoti apie teisinės nuostatas Junktinėje karalystėje. Tačiau keli, kelios dienos prieš komisijai priimant šią peticiją, uh, vietos valdžios institucijos savo posėdėje nusprendė, kad vietos e, vandens įmonė ėmėsi reikiamų žingsnių, taip pat ta įmonė atsiprašė piliečių už nepatogumus, kuriuos turėjo kesti kurį laiką. Taigi komisijos nuomonė buvo imtasi reikiamų žingsnių, aišku, uždelsus nes piliečių skundai prasidėjo jau 2003-2004 metais. Taigi bent jau dabar atrodo, kad situacija imtasi taisyti ir todėl komisija nenumato tolesnių veiksmų šiuo klausimu. Ačiū pirmininkė. Siamo per quindi la chiusura di questa petizione perché mi sembra che sia sufficiente la risposta che ci ha dato la Commissione. A questo punto io... Tai tokiu atveju mes tada galime mm, užbaigti šitą procedūrą, kai komisija sakė, kad padaryta viskas, ką galima buvo padaryti. Ir dabar grįžtame prie paskutinės patencijos 28 punkte. Ponas Vylan prašė atidėti jo svarstymą iki e, jo atvykimo, bet kol kas nėra, todėl suteikiu žodį komisijos atstovui. Ačiū pirmininkė. Šita peticija jau yra pateikta Baden-Württembergo parlamentui. Iš savo pusės mes turime įvertinti, kiek ES aplinkosaugos teisės aktai buvo pažįsti. O faktai yra tokie. Peticijos pateikėjas skundžiasi, kad jo kaiminystėje yra e, pastatyta jėgainė, kuriai turi būti, kurios, kur, kur naudojamas kuras yra palmių aliejus. Bent jau, bet iš pradžių buvo ketinama pastatyti e, keturis generatorius, o galiausiai buvo pastatytas vienas. Į poveikio aplinkai tyrimas nebuvo atliktas, nes e, Vokietijos įstatymuose nustatytos ribinės e, vertės nebuvo viršytos. Nebuvo netgi pasiektus. Juolab, kad tos jėgainės e, pajėgumai yra mažiau nei vienas megavatas. Projektinis pajėgumas. Mes neradome jokių ES teisės aktų pažeidimų, nes remintis e, atitinkamos direktyvos trečiuoju straipsniu, valstybė, valstybės narės privalo laikytis e, pirmo priedo nuostatų, bet e, nėra privaloma nustatyti ribinės vertes arba kiekvienu atveju atskirai svarstyti, ar reikalinga e, atlikti poveikio aplinkai įvertinimą toms gamyklos arba toms įmonėms, kurios yra nurodytos pirmame priede. Viskas, ką turi padaryti valdžios institucijos, tai yra nuspręsti, ar reikia atlikti e, poveikio aplinkai įvertinimą. Kadangi šitas tyrimas nebuvo atliktas, nes e, pagal Vokietijos e, įstatymus, kaip aš sakiau, e, šita jėgainė yra maža, mažiau nei vieno megavato pajėgumo. Ir taip pat toje, gamyklo, to, toje įmonėje jėgainėje buvo numatyti du skirtingų tipų generatoriai. juos eksploatuoja dvi skirtingos kompanijos ir peticijos pateikėjas turi įtarimų, jog yra tam tikri susitarimai tarp šitų kompanijų, nes jeigu sudėtumėm šitų dviejų generatorių pajėgumus, tai mm, jų pajėgumai, tas pajėgumas būtų didesnis negu vienas megavatas. Taigi, iš tiesų visa esmė yra nacionalinės teisės aktų taikymas. Pagal mūsų turimą informaciją, tokiai veiklai yra reikalingas leidimas. O jam išduoti reikalinga įsitikinti, kad E, išmetimas, e, išmetamų, kad, kad visos emisijos iš tos jėgainės atitiktų visus keliamus techninius standartus, taikomus standartus. Kiek mes žinome, kompetitingosios institucijos nepriėmė e, skundo ir mūsų išvadose mes teigiame, prašom, teigiame, kad jeigu peticijos pateikėjas pateiktų mums daugiau informacijos apie E, savo peticijos e, priežastis ir taip pat jeigu detaliau paaiškintų, e, kokia yra problemos esmė, siejant šitą atvejį su ES teisės aktais. Tai mes galėtumėm šitą klausimą nagrinėti, išnagrinėti detaliau. Ir jeigu bus įrodyta arba bus pagrindo manyti, kad tokiu būdu buvo tyčia vengiama taikyti ES e, teisės aktus, tai tada mes privalėsime tirti šitą atvejį. Net pagal Vokietijos įstatymus šitaip elgtis negalima. Tai yra negalima skelb, skaidyti jėgainės pajėgumų siekiant išvengti ES teisės aktų taikymo. Taigi apibendrinant, jeigu, galiu pasakyti tik tiek, jeigu peticijos pateikėjas mums pateiks daugiau papildomos informacijos, kuri galėtų būti susijęta su ES teisės aktų reikalavimais, tai mes esame pasirengę nagrinėti šį atvejį. Bet iš kitos pusės mes negalime kritikuoti valstybės narės už tai, kad buvo pritaikyti nacionaliniai teisės aktai ir nacionaliniuose teisės aktuose nustatytos rybinės vertės. Ji mums bet kokiu atveju reikalingo daugiau informacijos, kuri parodytų arba įrodytų, kad e, šitų dviejų jėgainių, kad tos dvi jėgainės e, yra ne, ne dvi jėgainės, bet viena jėgainė. Ir tada mes tikrai nagrinėtumėm šitą atvejį. Dėkoju, pirmininkė. Ir beje, aš manau, kad peticijos patikės norėjo dalyvauti šiame posėdėje, gaila, kad jo nėra. Panas Jar. Norėjau papildyti komisijos, komisijos atstovo išvadas. Maničiau, kad mums bent jau reikėtų parašyti uh, raštą Vokietijos kompetitingosioms institucijoms, nes e, iš tiesų viskas atrodo gana keistai. Buvo daug diskutuojama apie biodegalų, biodujų jų, jų naudojimą e, Vokietijoje. Ir iš tikrųjų yra toksai dar tokia tendencija statyti mažesnės, mažesnių pajėgumo jėgainės. Nors kai kuriais atvejais iš tiesų apjungus tam tikras generatinius ar turbines, būtų galima pasakyti, kad tai yra viena jėgainė. Aš nežinau, ar šiuo atveju kaip tik taip ir yra. Galbūt dėl todėl ir reikėtų kreiptis į kompetitingasias institucijas, klausant, ar iš tiesų tai yra galima tai laikyti vieną jėgainę ar dviem atskirom jėgainėm. Priklauso nuo to, kiek toli nuo vienos kitos jos yra išsidėščiusios. Galbūt reikėtų susisiekti su e, tos konkrečios Vokietijos vietovės ar žemės peticijų komitete ir pažiūrėti, kas, ką jie mano, nes iš tikrųjų atvejs įdomus. Pirmininkė. Taip, be abejo, jūs matėte jūs informaciją, kuri čia pakita. Pone Aukin. Iš tiesų, aš jau iš pat pradžio buvau nustebusi girdėdama komisijos išvadas. Iš, iš tiesų, šitas atvejis mus turėtų dominti netgi tuo atveju, jei, e, e, net jei iš tiesų nebuvo ketinimo e, dirbtinai skaidyti šitas jėgainės, e, kad būtų išvengta ES teisės aktų vengimo. Manau, kad jeigu bendras efektas yra daugiau negu vienas megavatas, mūsų vis tik turėtų dominti šitas atvejais. Todėl lauksime tolesnių žingsnių. Taigi, šią peticiją paliekam atvirą, kad poras Vylan galėtų savo indėlį padaryti. Tuo mūsų posėdį baigiame. Ačiū už dalyvavimą.